informaciją. Prašom, penkios minutėms. Labai ačiū, pirmininkė. Gerbiami kolegos, dėkoju, kad suteikėte galimybę pristatyti Jums Europos Sąjungos e, rinkimų stebėjimo e, misijos darbą praeitą mėnesį Kirgistane. Aš vadovau šešių narių delegacijai. Norėčiau pirmiausiai padėkoti kolegoms už jų paramą ir puikų bendradarbiavimą e, per rinkimus Kirgistane. Taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti sekretoriato ir kitiems darbuotojams, kurie labai daug dirbo. Kirgistanas seniai laikomas atviriausia, e, demokratiškiausia Centrinės Azijos šalimi. Ir nuo 2005 metų Europos parlamentas dalyvauja rinkimų stebėjimo misijose. Ar Kirgistanas yra unikali šalis regione ir reikia skatinti jos demokratinį kursą. Tačiau rinkimai buvo šie ypatingai svarbus pirmiausiai todėl, kad jie prisidėjo prie demokratijos institucijų stiprinimo. Buvo užtikrintas teisingas, slandus valdžios perdavimas vieno prezidento e, kitam. Taip pat e, mes e, vis tik tai nežinojame rezultato ir galvojame, kad bus antras etapas surinktas. Bet ponas Ronbai Dženbekov, kuris pakeičia prezidentą buvusią Tambajevą, laimėjo per pirmąjį ratą, o Antras daugiausiai surinkęs kandidatas surinko 34,5, ponas Jambekovas e, 56,3. Ponas e, Babajevas skundėsi e, rinkimų rezultatais, bet jisai pats pasakė, kad žmonės išsakė savo nuomonę. Taigi rezultatai su, suteikė mums tam tikros vilties ir ponas Barbanovas atsis atsistatydina kaip e, parlamento vadovas ir dabar e, jisai mm, bus tyriamas teisės saugos institucijų, nes e, yra pareikšti tam tikri įtarimai. Ir Taip pat matome, kad prezidentas Atambajevas laikysis konstitucijos ir atsisakys valdžios po pirmojo, pirmosios kadencijos. Abaivo e, apsilankimas e, Kazakstane ir tai, kad Nazarbajevas sutiko su juo, kelia tam tikrą įtampą šalyje. Europos parlamento delegacija e, priklausė tarptautiniai rinkimų stebėjimo misijai. EBPO parlamentinės asamblėjos Europos tarybos atstovai dalyvavo taip pat SBO žmogaus teisų ir demokratinių institucijų organizacijos nariai. Mes susitikome Biškeke su ministru pirmininku, taip pat užsienio reikalų ministru, taip pat su rinkimų komisijos atstovais, e, partijų atstovais, pilietinės visuomenės atstovais ir ambasadoriais. Per susitikimus mes susipažinome su padėtimi e, vietoje. Mes e, buvome susiskirstę į tris e, komandas, e, vykome stebėti rinkimų Biškeką, Balikčį ir Karabaltą. Mes matėme, kaip vyksta visas procesas, kaip atsidarė, užsidarė apylinkės, kaip buvo skaičiuojami balsai. Mes matome, kad rinkėjai galėjo pasirinkti ir uh, apskritai laisvai, laisvai buvo galima dalyvauti kampanijoje. Tačiau buvo tam tikrų problemų ir rinkimų dieną mes uh, išgirdome apie tam tikrą surūpimą. Uh, e, ponas Panseri prieš mūsų kelionę į Biškieką išsakė tam tikro susirūpinimo. Uh, E, pavyzdžiui, susirūpinimo dėl e, žiniasklaidos laisvės, dėl e, kaltinimo šmeištų nukreiptų prie žurnalistus ir tai šiek tiek pakreipė diskusijas, įdėgė tam tikrą savicenzūrą. Televizija šiaip nepakankamai pateikė informacijos nešališkos kampanijos metu. Mes taip pat uh, E, matėme, kad e, pilietinė visuomenė labai dėlį vaidmenį suvaidino, buvo šviečiami rinkėjai per visą rinkimų procesą. Tačiau mes girdėjome pranešimus apie tai, kad e, pilietinės visuomenės atstovai pasaisiais metais patiria spaudimą. Ir mums ypač buvo nemalonu išgirsti apie baudžiamasias bylas ir opozicijos narių įkalinimą. Ir taip pat nuosprendis Atemekin e, tevinės partijos e, vadovas buvo nuteistas rūpjų mėgčio mėnesį ir manoma, kad teismas buvo politiškai motivuotas. Prieš rinkimus e, saugumo paėgos Kanatbekisavas buvo opozicijos atstovas, vienas iš e, asmenų nominuotų į prezidento postą buvo areštuotas. Jisai buvo apkaltintas smurto kurstimu. Atsiprašau, reušių kurstimu. Ir taip pat buvo kitų pažeidimų, bet uh, visi veiksmai E, ne visi veiksmai yra susiję su rinkimų procesu ir mes ES turime remti e, Kirgistaną ir tie visi elementai e, bus paminėti per mūsų santykius su šia šalimi. Taip pat mes turime skatinti čia šalį ir jau dabar yra numatytos tam tikros galimybė šiai šaliai pagal bendrąją preferencijų plus sistemą. ES Kirgistano santykių svarba buvo akcentuota prieš mums vykstant į Biškeką. Spalio 9 dieną buvo paskelbta, kad e, taryba patvirtino įgaliojimus komisijai ir vyriausiai įgaliotiniai dėrėtis dėl išsamaus susitarimo su Kirgizijos Respublika partnerystė bus pagrįsta e, bendrais įsipareigojimais stiprinti demokratiją, pagrindės e, laisvės, teisinės valstybės principus ir teismų nepriklausomą. Taip pat bus e, skatinamas darnus ekonomikos vystimasis. Europos parlamentas stebės, kaip šis procesas įgyvendinamas ir jis taip pat turės ratifikuoti sustarimą pagal procedūras. Šiame kontekste E, galime štai ką pasakyti. Rusija yra Kirgistano strateginė ekonominė partnerė, Kinija yra pagrindinė prekybos e, partnerė, 49,56 procento užsienio skolos e, priklauso Kinijai. Taip pat yra taikomas, egzistuoja tam tikri sentimentai, nusteikimas visuomenėje. Baigdama, norėčiau dar štai ką pasakyti. Praėjus mėnesiui po to, kai buvo paskelbta apie rinkimų įgaliojimus, lakvičio 9 dieną ponė Mogerini lankėsi Biškekė ir ji pakartojo, kad ES toliau rems reformų procesą šioje šalyje. Taip pat paragino, kad būtų įgyventos visos EBPO, ODIHR organizacijos rekomendacijos ir taip pat įkalbė e, apie tai, kaip svarbu įgyventinti visas reformas. O aš esu pirmoji vicepirmininkė delegacijos su Centrinė Azija ir norėčiau užtikrinti Jūs, kad Europos parlamentas sieks vadinti deramą vaidmenį šiame procese. Labai ačiū už tokį išsame apšvalgą apie rinkimus ir ne tik. Ir noriu paklausti, ar ponia Marinesku norėtų taip pat pasisakyti? Taip? Prašau, žodis jums. Ne, nenorit jūs pasisakyti, ne, neteisingai supratau. Na, niekas neprašo žodžio. Tai galime gal tuomet daryti išvadą, kad toks, tokia išsame ataskaita visiems buvo pakankama. Dėkoju Jums už puikų darbą. Ir tuomet eikime prie kito darbo atverkės punkto. Of kitas darbo atvarkės punktas, tai yra rekomendacijos tarybai, komisijai ir išorės veiksmų tarnybai dėl džihadistų pajamų šaltinių mažinimo, tai yra kova su terorizmo finansavimu. Aptar, aptarsime šitą pranešimo projektą. Projektą parengė ponas Nart. Kova su terorizmo finansavimu yra vienas iš svarbiausių dalykų kovojant su terorizmu ir jį galima būtų laikyti viena iš veiksmingiausių atsakų į šią problemą. E, išteklių mažinimas žihadistams yra didžiulis iššūkis teroristams, jie, nes jie turi nuolat ieškoti naujų būdų, iš kur gauti pajamų ir lėšų. Ir ES ir valstybės narės turi dirbti iš vien, kad uh, sutrukdytų teroristams užsiminėti teroristinę veiklą. Dabar steiksiu žodį mūsų pranešėjai ponui Nartui, kuris trumpai pristatys savo projek e, pranešimo projektą. Prašau. Dėkui, pirmininkė. Na, šiose rekomendacijose yra dėmesys perkeliamas nuo makroterorizmo prie mikroterorizmo, kuris finansuojamas kitokiais būdais. Uh, ir lėšos gaunamos iš kitų šaltinių. Jeigu norime sugriauti Daesh islamo valstybę, reikia pripažinti, kad reikia kovoti su kitokiu terorizmu, mažesnio masto terorizmu, kuriam reikalingos mažesnės lėšos negu kad tokie išpoliai, kaip kad Barcelonoje ar Londone vykę tokie išpoliai finansuojami kitokiais mechanizmais per bankus, o mes turime vertinti uh, naujus teroristinės veiklos finansavimo modelius. Yra kartais naudojami Kinijos metodai, debetinės kortelės, reikia reglamentuoti lėšų srautus Per tokias korteles reikia viską stebėti, taip pat įvesti apribojimus pagal gyvenamąją vietą, kad galėtume užtikrinti, kad lėšos keliautų tarp registruotų institucijų. Ir sandoriui turi būti reglamentuojami ir pervedimai stebimi Taip yra ir daroma tradicinės bankininkystės kontekste, bet e, ne visi e, pervedimai yra fiksuojami. Kai kurios bendruomenės ypatingai su tuo susijusios ir jos turėtų prisijimti atsakomybę. Net ir skirtingai yra traktuojami e, šalies piliečiai arba jo tik tai besilankantis valstybėje taryboje užregistruotas yra kovos su pinigų plovimu reglamentas, ten kalbama apie informacijos e, keitimosi galimybės ES viduje. Apskritai valstybėse narėse situacija labai įvairi vienose valstybėse narėse apskritai neįmanoma pervesti pinigų ne šalies gyventojams kitose valstybėse tai yra įmanoma, bet trūksta komunikacijos tarp valstybių narių, o komunikacija būtina norint stebėti pervedimus. Todėl mes norime dabar į, su, į, įvesti formalų uh, bendradarbiavimą ir tarp žvalgybos tarnybų, ir taip pat finansinės informacijos departamentų. Tokia, toks bendradarbiavimas e, galėtų būti ir mažiau formalus, bet dabar trūksta apskritai bazinių mechanizmų, trūksta duomenų bazių, kur galėtų būti talpinama tokia informacija, kuri būtų prieinama. Dabar tokio mechanizmo nėra, jis yra tik įsivaizduojamas. O kalbant apie bankų sąjungos veikimą, tai irgi tai būtų labai svarbu, nors aišku, reikėtų nepažeisti ir suverenumo lygio valstybių narių atžvilgių. Taigi mes turime dabar išnaudoti tai, kas yra mums prieinama. Tai reiškia, reikėtų glaudinti bendradarbiavimą, užtikrinti horizontalų bendradarbiavimą tarp įvairių žvalgybos e, tarnybų, ir galima būtų sukurti duomenų bazę, kurią sudarytų informacijos vienetai prieinami valstybėms narėms, o dabar yra, tarkim, Airijos teisėjas, kuris gilinasi į teroristinį atvejį, Portugalų teisėjas e, gilinasi į narkotikų priekybos atvejį, bet tie e, du teisėjai tarpusavį nekomunikuoja, kas yra, nors galbūt abu du nagrinėto paties asmens veiką. Taigi tokia situacija yra tiesiog nepriimtina. Daug čia yra svarbių aspektų, bet tikrai svarbu yra apie tai diskutuoti, nes reikia ieškoti būdų šitai problemai spręsti. Nes mes dabar jau baigiam atsidurti tokioje padėtyje, kur politinės korektiškumas ima viršų ir mes dėl to korektiškumo negalime spręsti problemos iš esmės. Uh, Dėkoju pranešėjui, dabar suteiksiu žodį EPP, ponui Galer, bendra pranešėjo vardu. Dėkoju. Taip, kolega paprašė manęs perskaityti jo pareiškimą, ponas Adaktusonas paprašė perskaityti jo pranešimą. Jisai sveikina kolegą parengus puikų pranešimą. Iš tiesų sėkminga kova prieš ISIS neturėtų ES ir tarptautiniai bendruomeniai mm, e, sudaryti įspūdžio, kad galima deklaruoti, paskelbti pergalę prieš terorizmą per anksti. Reikėtų kaip tik pasimokyti iš ISIS sustiprėjimo ir susilpnėjimo etapų. Galima pasimokyti to, kad karinių priemonių ir finansavimo mažinimo būdai galėtų susilpninti šitą teroristinę organizaciją. Taip pat jeigu ISIS bus išardyta, jos nebeliks, atsidurs tarsi vakumas, kurį turbūt man, bandys užpildyti kiti pavieniai terorizmai, kam, o jiems tam reikės lėšų. Ir čia reikėtų irgi To nepamiršti. Kitaip sakant, reikėtų identifikuoti ir išardyti finansinę struktūrą, pagal kurią teroristinė veikla yra remiama ar finansuojama. Tai yra būtina, norint užkirsti kelią teroristiniams išpoliams ateityje. Ir todėl teroristinių tinklų finansavimo šaltinių paieška turėtų būti vienas iš pagrindinių prioritetų kovant su teroristiniais tinklais. Ir taip pat reikėtų prisiminti, kad valstybių narių vyriausybės privalo ir įgyvendinti tai, kam yra įsipareigojusios. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas ir informacijos mainai tarp žvalgybos tarnybų. EPP mano, kad džihadistų ideologija yra teokratinė ideologija, kuri turėtų e, val, siekia valdyti visą uh, visuomenė, pagal kurią teisė turi paklusti šariato teisėjai. Bet juk reikia nepamiršti, kad nedvasingumas pirmo vietoje turi būti, o teisė. Ir dėl to mes manome, kad mūsų visuomenėje religija ir valstybė turi būti atskirta. Taip pat reikia įvertinti um, visus veikėjus golf, uh, golfo įlanko, Persų įlankoje. Labai teisinga, kad pranešėjas tai mini. EPP nori, kad Europos Sąjungos politika būtų peržiūrėta, galvojant apie e, terorizmo finansavimo galimybės. Taip pat Dianet religijos ministerijoje spektras irgi tampa vis pavojingesnis, reikėtų tai paminėti. EPP taip pat mano, kad valstybių narių atitinkamos institucijos turėtų sekti, kaip vyksta finansavimas islamo asociacijoms, mečetėms ir reikėtų tas lėšas išaldyti, jeigu kyla įtarimas, kad tokios lėšos galėtų skatinti teroristinę veiklą ar smurtą arba neapykantos kurstimą. Apskritai aš džiaugiuosi tuo, kad ES nori sukurti stebėsenos sistemą, pagal kurią mečetės kultūriniai centrai privalėtų teikti išsame ataskaitą apie tai, kaip panaudoja gaunamas lėšas. Ekspertai mano, kad svarbu yra, kad ne oficialių transakcijų sistema būtų sukurta, kad būtų galima stebėti lėšų stebė, e, srautus. Ir kolega džiaugiasi tuo, kad šiame pranešime apie tai kalbama labai konkrečiai. Taip pat galima būtų gal paminėti e, Havalo sistemą išsameu, nes iki šiol apie ją nebuvo kalbama Europos Sąjungoje. Taip pat teikiami pasiūlymai dėl naujos, naujų teisės aktų ir kaip būtų galima e, ir AFET komitetui prisidėti prie uh, šių teisės aktų rengimo. Ir ponas Adaktusenas e, laukia tolesnio darbo šią labai svarbę temą. Dėkui. Um, Na, e, kolega iš Švedijos ilgai e, kalbėjo, bet ačiū už perduotą žinią. Dabar ponas Mūdės šešėlinis pranešėjas. Ponas Lyts, pono Mūdžio vardu. Kolegos, atsiprašau, kad šiandieną nedalyvauju posėdė. Pranešimo projektas yra geras, ambicingas ir tai yra puiku. Mes kartu su pranešėju dirbame, kad numatytume priemonės, kurios būtų praktiškos. Visos rekomendacijos privalo būti įgyvendintinos. Skatinamas bendradarbiavimas tarp žvalgybų tarnybų Todėl mes tikimės, kad tam bus pritarta. Reikėtų pabrėžti, kad tokioje jautrioje srityje būtina užtikrinti, kad nebūtų kažkaip nesažingai, stereotipiškai pristatomas islamo tikėjimas. Aš konstruktyviai dirbau su pranešėjo siekiame sugriežtinti sankcijas tiems, kurie bendradarbiauja su Islamo valstybė. Būtina taip pat valdyti tokią prekybą, kuri finansuoja terorizmą. Tai yra, pavyzdžiui, prekyba e, senienomis, taip pat e, brangiųjų brangakmenių prekyba ir panašiai. Aš toliau laukiu konstruktyvaus bendradarbiavimo ir tikiuosi, kad bus pasiekta ta stipri rekomendacija tarybai ir komisijai. Dėkoju. Ačiū SND frakcijai, kad taip glaudžiai viską pristatė. Dabar ponas Vanotin. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti pana Nat. Manau, kad tai yra puikus pranešimo pagrindas. Mums patinka pasirinkta kryptis, patinka, kad yra žiūrima išorė. Nu, dabar dėl tokių biurokratinių aspektų. Kila klausimų dėl paties pranešimo išdėstymo. Atrodo, kad jis e, nėra pas geriausias. Man labiau patinka tradicinis išdėstymas. Nežinau, ar šiuo atveju tai yra naudinga. Pirma dalis. Iš esmės, mes e, turime kelias dalis. Noriu patikslinti, kad tai nėra tradicinės pranešimas, tai yra rekomendacija, vadinasi, viskas turi būti vienoje dalyje. Be to, manau, kad reikėtų atskirti tarptautinių terorizmo organizacijų finansavimo, tokio kaip Islamo valstybė ir Al-Qaeda, ir finansavimo, kuris atkeliauja į mūsų šalis ir kuriuo siekiama skatinti terorizmą. Bet tai yra tarsi tokia iki džihadistinė stadija. Tai yra finansavimas įvairioms šalims, tam, kad būtų rengiami nauji teroristai madrasuose. Galbūt reikėtų atskirti šios du dalykus. Jūs kalbate apie keitimąsi informaciją ir yra keičiamasi ta informacija apie terorizmo finansavimą. Nepamirškite, kad egzistuoja ir finansinė darbo grupė 89-aisiais geslinė iniciatyva ji buvo įsteigta. Dabar ši darbo grupė turi narių visame pasaulyje. Jie stengiasi nustatyti standartus, kovoti su pinigų plavimu, terorizmo finansavimu ir panašiai. Man atrodo, kad tai yra aktualu, bet nematau nuorodų į tai jūsų pranešime. Dar vienas dalykas, atrodo, kad mes čia kalbame apie dar vieną ES pagrindą. Nežinau, ar būtų kažkokia profesinė parama žvalgybos tarnyboms, bet jūs greičiausiai čia kalbate apie platformą skirtą keitimuis finansinė informacija. Mes turime tokią platformą, tai yra Europolas. Dar norėčiau paminėti vieną aspektą. Mes, aišku, turime ir specialų kovos su terorizmu komitetą, kuris nagrinėja terorizmo problemą iš įvairių pusių. Viena konkreti nagrinėjama problema yra terorizmo finansavimas. Todėl reikia pripažinti, kad tas komitetas egzistuoja. Galima bus, aišku, pateikti ir atitinkamą pakeitimą. Šiaip aš manau, kad pranešimas yra puikus, jame tikrai yra daug gerų aspektų, o mes pasistengsime dar viską patobulinti ir atsiūsime vieną ar du pakeitimus. Ačiū dabar panas Buchner žaliųjų vardu. Labai ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui už tokį puikų darbą. Manau, kad tai yra puikus darbo pagrindas. Aš pritariu tam, kas sakė anksčiau pasisakė kolegos ir dėl to mano pasisakymas bus trumpesnis. Man atrodo, kad finansavimas e, iš pačių teroristų organizacijų nėra atitinkamai analizuojamas. Juk tai irgi yra vienas iš finansavimo šaltinių ir tam reikia skirti daugiau dėmesio. Tai manau, kad tas sėkimas turėtų būti kur kas ambicingesnis. Kalbant apie metodus, tai ir jų reikia nepamiršti, o dėl kitų aspektų visiškai pritariu prieš tai pasisakiusiems kolegoms. Dėkoju. Dabar FTD panas Talba. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad einama teisinga kryptimi, pritariu išdėstytoms priežastims, pritariu taip pat ir ponai Galę ir kitiems dėl mečečių finansavimo ir panašiai, dėl iš Turkijos ateinančių lėšų. Bet e, kyla klausimas, O kodėl iš vis čia mes turėtume pasisakyti, šiaip žvalgybos tarnybos puikiai dirba. Turime taip pat ir Interpolą, yra ir NATO. Taip pat e, ir išrėse veiksmų tarnybas skiria tam e, dėmesį. žvalgybos tarnybos ES bendradarbiauja. Tad man atrodo, kad politinės pozicijos prieimimas tiesiog palengvina darbą tiems, su kuriais siekiama kovoti. Islamo valstybė nori persiorganizuoti, žinome, kas vyksta Afrikoje ir panašiai. Čia dabar kalbama apie debeto kortelių stebėjimą ir panašiai. Na, bet kuriuo atveju daugelis tų asmenų iš vis nedalyvauja bankų sistemoje. Tai su visa pagarba aš nelabai įsivaizduoju, kaip mums padės dabar na, ta kovanės vala yra naudojama tam, kad būtų galima persiųsti pinigus. ir dėl to atsiranda dar daugiau problemų. Bet dabar komisija nori finansuoti įvairias programas, kad būtų keičiamasi gerąją praktiką tarp žvalgybų tarnybų, bet tai jau yra daroma. Aš manau, kad žvalgybos tarnybos dirba labai sunkiai. Mes girdime tik tai kažkokias blogas žinias, bet iš tikrųjų labai dažnai operacijos yra sustabdomas pačioje pradžioje. Ir dėl to tiems, kurie dirba kasdienybę, tokie garsus pasisakymai tik apsunkina darbą. Dėkoju. Dabar, ne, pana Šafhauze. Dėkoju. Mes manome, kad pranešimas yra geras, tik norėčiau dar užduoti porą esminių klausimų. Įdomu, kodėl tik tai 2 procentai tokių e, nelegalių pinigų yra atgaunami ir e, kodėl yra taip, kad e, pinigai, kurie yra plaunami, yra efektyviai kontroliuojami bankų, kai kalbame apie visuomenę. Pirmininkas Tajanė kalbėjo apie savo mandatą, bet aš norėčiau Jums pasakyti štai ką. Kodėl mes atsidūrėme tokioje situacijoje? Mes žinome, kad finansavimas ir tie nelegalūs pinigai slepia valstybę. Todėl reikėtų atlikti tyrimą ir e, panagrinėti bankus, e, taip kaip darė komisaras Gero, pavyzdžiui. Aš primenu, kad, pavyzdžiui, Indokinijoje e, buvo nustatyta, kad narkotikų grupių finansavimas buvo atliekamas valstybių arba, pavyzdžiui, Afganistane irgi buvo naudojamas priekyba narkotikais kuri vyko jų teritorijoje. Todėl mes privalome pasižiūrėti į realybę. Tad e, mums reikia dar griežčiau kontroliuoti bankus, e, kadangi jie e, kontroliuoja visuomenę. Reikėtų gerai pasižiūrėti į politikus. Taip pat Labai svarbu kontroliuoti visus susijusius su ekonominė sistema. Mes privalome pasiekti realių rezultatų, spręsdami finansavimo klausimą. Tai kodėl nutinka taip, kad Juotkalnyjoje, Moldavijoje ar dar kažkur dinksta žmonės. Ir Dar vienas klausimas, kurį pateikti dėl veiksmingumo. Pavyzdžiui, galbūt reikėtų Europos santykius mastu bendradarbiauti, bet jau yra tam tikros struktūros ar naujos institucijos mums užtikrins didesnį veiksmingumą. Uh, Ar tikrai taip gali būti? Dėkuoju dabar EPP, ponas Enžan. Manau, kad tekstas yra geras, norėčiau pasidžiaugti pono Narto darbą. Dabar porą pastebėjimų. Pirmiausia, dažnai kalbame apie e, taip vadinamą islamo valstybę, daž šiame pra, nešime. Bet mes neturime pamiršti ir Alkaidos, kalbėdami apie džihadizmą, nes tai, ta struktūra išlieka labiausiai geriausiai organizuota struktūra. Ir finansavimo požiūriu, man atrodo, kur kas labiau sofistikuota yra ta organizacija negu islamo taip vadinama valstybė. E, E, kontroliuojamos po teritorijos, daugiau nebekontroliuoja e, Al-Qaeda tam tikrų teritorijų, bet nes nepamirškime, kad vis tiek tai yra nepaprastai gerai organizuota struktūra ir labai geras, e, geros struktūros. Ir ponas Nartas puikiai žino, pavyzdžiui, Magrebe, islamiškajame, kaip veikia. Ir nemanome, kad e, viskas apsiribos dabar e, vykstant tam tikriems veiksmams, taigi reikia labai sekti, kaip viskas juda per bankus. Ir dar vienas dalykas, ponas Nartas e, vengia tam tikrų pinklių, Jisai sąja, kad nereikia to dalyko, tai yra ES e, agentūra nauja, ar jinai būtina, nes tai gali dar tik tai didesnę biurokratinę naštą užkrauti. Ponas Nartas kalba apie platformą, būtent tokį terminą turėtume naudoti, e, reikia užtikrinti, kad būtų platforma, kur leistų nacionalinėms institucijoms geriau keistis informaciją. Ir šio požiūriu Europos vaidmuo būtų derinti, harmonizuoti procedūras, teisės aktus ir struktūras. Ir kiekviena valstybė narė galėtų paskui pasinaudoti tomis priemonėmis. Pavyzdžiui, Italija yra labai gerai e, yra apsirūpinusi savo struktūromis, turi nepaprastai e, gerą finansų policiją, struktūrizuotą puikiai Ir reikia galvoti apie atitinkamas e, ekvivalentiškas struktūras valstybių narių e, lygmenių, o kiekviena valstybė narė taip pat turėtų turėti e, ne tik struktūrą, bet ir teisės aktus, visą architektūrą kur kas stipresnė, kad tokiu būdu galima būtų lengviau atsekti teroristinės veiklos finansavimą. Dėkuoju, ponė Gomeš. Dėkuoju. E, Pirminkė, po dviejų minučių turiu e, išvykti, nes vykstu į Sofiją, jau manęs tuoj lauks lėktuvas. Javierui Nartui norėjau pasakyti, kad mes e, rengėme penktąją kovos su pinigų plovimų direktyvą. Septynis mėnesius dirbame, aštuonios sesijos buvo surinktos ir praeitą savaitę šį darbą taryba užblokavo, kadangi taryba e, nežiūri rimtai į kovą su pinigų plovimu ir e, finanis, e, teroristinės veiklos finansavimo e, sekimu. Po Bataklano išaiškėjo, kaip naudojamos yra iš anksto apmokėtos kortelės, bet dar vienas dalykas - kriptovaliutos, havala, turime kalbėti apie Western Union ir kitas sistemas Taip pat, man atrodo, yra labai svarbu ir tikiuosi, kad e, šis pranešimas prisidės prie mūsų darbų e, teroristinės veiklos tyriamajame komitete. E, neseniai komisijos narys Moskovisi kalbėjo apie tai, kad PVM sukčiavimas atsiranda dėl to, kad valstybės narės nesprendžia nustatytų problemų, bet uh, Maždaug 5 milijardai iš to atsiranda eurų per e, karuselinį sukčiavimą ir e, dalis pinigų pasiekia teroristinius tinklus, įskaitant e, Al-Qaidą, apie ką ką tik tai kalbėjo ponas Zenžan. Dar kitas dalykas - akcizo mokesčiai ir sukčiavimas šioje srityje. Europolas neseniai paskelbė, kad Bulgarijoje taip vadinama islamo valstybė, e, sugebėjo e, pervesti Bulgariją apie 10 milijardų. Taigi ne tik iš anksto apmokėtos kortelės, kitur yra dar daugiau pinigų. Dar vienas dalykas - grinieji pinigai. Kur grinuosius pinigus e, privačiais lėktuvais galima pervežti ir keliaivių duomenų įrašų sistema neapima tų lėktuvų taip pat naudojama ir piknaudžiaujama aerodromai valstybių narių tokiems tikslams. Aš sutinku su ponu Vandordenu keista, bet galime dėl šito dalyko sutarti. Tai yra iš ankstinis finansavimas ir ekstremizmas. E, finansavimas iš įateinantis į Europos Sąjungą mokykloms finansuoti socialiniam darbui, mečečių darbui, kitų religinių organizacijų veiklai finansuoti. Dėkoju, kalbėsime apie šį klausimą. Pranešės dė turėjo e, išvykti, bet darbuotojų komiteto viską užfiksuos. Labai E, apmaudu pranešėjas neišgis mano puikių minčių, bet rytoj bus galima jam privačiai dar kartą išsakyti. Mano pastebimus aš dabar e, suteikiu žodį savo, per nergi ilgai nekalbėsiu ir noriu padėkoti pranešėjų savo ruoštų už pranešimą. Terorizmas e, mūsų miestuose labai matomas, taigi labai savalaikiai šis pranešimas svarbu. E, užtikrinti, kad bus galima susekti finansavimą teroristinės e, veiklos. Dėkuoju ponui Nartui už jo pranešimą, bet porą noriu pasiūlymų pateikti. Mes dabar matome, kad patys e, kai kurie asmenys radikalizuojasi arba tie vieniši vilkai pradeda veikti ir tai yra tokios pigios uh, operacijos, matėme, kad mašinos įvažiuoja žmonės, pėsčiuosius, taip pat užpuldėmi žmonės e, peiliais, primityviomis priemonėmis e, ir pigiomis vykdomi tam tikri veiksmai. Reikia tuos dalykus taip pat paminti pranešime ir dar nepamirškime, kad terorizmas, e, reikia galvoti apie ideologiją, motyvus teroristo, ne tik finansavimą. Ir tuos dalykus reikėtų įrašyti. Ir dar vienas dalykas, dėl ko pateiksiu pakeitimų, labai svarbu rengiant šį pranešimą ir e, reaguojant tai, ką sakė kolega Danžan. Mes turime labai nuosekliai elgtis apibūdindami visą procesą. Pavyzdžiui, reikia užtikrinti, kad vienodai labai griežtai žysime visas mokyklas, kurios susijusios su ekstremistinių minčių skleidimu, taip pat apimsime ir kitus radikalius elementus, kurie gali e, vesti link teroristinių išpolių variuose scenarijuose. Taigi labai svarbu, kaip galima platesnį vaizdą susidaryti. Ir dar paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasiūlyti, pas, pritaikyti platų visapusišką požiūrį. Uh, E, kai kuris turtas, kuris, pavyzdžiui, bus konfiskuotas taikant priemonės, e, būt, turėtų būti skirtas finansuoti programoms, kurios e, leidžia sėkmingai deradikalizuoti žmonės, taip pat kitiems tikslams. Tikimės, kad pavyks išieškoti, konfiskuoti lėšų, pritaikius naujus priemonės, bet reikia skirti švietaiškai veiklai tas lėšas dabar. Paskutinis kalbėtojas, ponas Borgecijo, ENE e frakcijos vardu. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Pranešimas tikrai yra puikus pagrindas siekiant mums sustiprinti priemonės skirtas kovoti su šiais reiškiniais ir mes e, turime E, kaip galima turėti galimybių panaudoti tas priemonės, kadangi iššūkiai terorizmo gali būti dar rimtesni. Ir reikia rasti būdų, kaip e, užkirsti kelią e, finansinės veiklos, teroristinės veiklos finansavimui. Aš norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie turėtų, mano nuomonė, būti akcentuoti pirmiausia Havalas sistemos klausimas. Tai yra labai senas reiškinys, e, mečetės, islamo centrai, Italijoje pavyzdžiui. Yra tos vietos, e, kur vyksta tam tikri sandoriai ir nekontroliuojamos yra tos vietos arabų kalba dažnai sandoriai vyksta ir policininkai dažnai net nesupranta, kas, pavyzdžiui, yra sakoma mečetėse kas kalbama ir labai sunku dėl to kontroliuoti tokius e, centrus, tokią veiklą ir šiaip mečetės ir islamo centrai gali rinkti lėšas, o paskui jas galima panaudoti teroristiniams išpoliams finansuoti, ypač kai mečetės kontroliuoja įvairios organizacijos artimos teroristams. E, mes turime e, suvokti, kad yra centrų, kurie galbūt ne tik finansiškai, bet ir kitaip remia terorizmą. Dar vienas dalykas - organizacijų finansavimo kontrolė. Reikia kalbėti ne tik apie islamistinės organizacijas, bet ir mafijinės struktūras. Tai yra susijęs su, pavyzdžiui, e, žmonių gabenimu, migrantų gabenimu. Man atrodo, kad mes turėtume nepamiršti tų dalykų ir pritarti pranešimui. Aš Jums paminėjau dvi temas, kurios turėtų, mano nuomonė, atsispindėti šiame pranešime, o dėl kitų dalykų per diskusijas galėsime kalbėti dar apie bitkoinus e, kriptovaliutas ir pajamas iš e, prekybos kontrabandos meno kūriniais, archeologijos e, kūriniais e, kontrabanda vyksta nebaudžiama ir egzistuoja paraleliniai prekybos e, tokiais, tokiamis vertybėmis tinklai. Labai ačiū. Visi pasisakė norėję pagal šį klausimą. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad iki lapčio 27 dienos pirmadienio 11 valandos galima pateikti pakeitimus. Antrą kartą bus e, svarstamas šis pranešimas sausio 23 dieną, o balsuosime e, trečiadienį vasario 21 dieną. Toks tvarkaraštis norėčiau pranešiai padėkoti, nors jau nėra ir kolegoms už pasisakymą dar vienas darbo tvarkės klausimas, kurį turime apsvarstyti, tai yra uh, E, pasikeitimas nuomonėmis apie Afriką, galimybės ir iššūkiai 21 amžiuje. Jau atvyko mūsų svečiai, e, padarysime penkių minučių pertrauką, kad galėtų mūsų svečiai e, susėsti, o kolegų prašau likti salėje ar grįžti po penkių minučių, tada pratesime darbą.

So, Gerbiami kolegos, tęskime darbą pagal šiandienos darbo atvarkę. Paskutinis darbo atvarkės punktas - apsikeitimas nuomonėmis apie Afriką, iššūkiai ir galimybės 21 amžiuje. Labai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti gerbiamus svečius atvykusius diskusijoms kurių metu kalbėsime apie Afriką. Kaip žinote, ši savaitė yra Afrikos savaitė Europos parlamente, tai yra pirmininko Tajanio iniciatyva, laukiant penktojo Afrikos sąjungos ir Europos sąjungos viršūnių susitikimo. Ir čia organizuojama įvairių renginių skirtų Afrikai, Afrikos tematikai, jie vyksta visą savaitę. Norėčiau paminėti, kad e, Vienas iš tokių renginių yra aukšto lygio konferencija pavadinimu E, atnaujintos partnerystės su Afrika link. Tai konferencija vyks lapkričio 22 dieną po pietų, jos metu vyks ap, apskrito stalo diskusijos, bus kalbama apie taiką, saugumą, demokratiją, gerą valdyseną, žmogaus teisės Afrikos žemynė. Šiandieną pas mus atvyko trys iškilus pranešėjai, keli iš jų jau yra atvykę. Tai visų pirma, E, pristatysiu Umo Tege, kuris yra Nigerijos parlamento atstovas. Taip pat ponas Ambrozi, kuris yra tarptautinės migracijos organizacijos regioninės e, direktorius ir labai tikiuosi, kad netrukus atvyks jo ekscelencija Knodo Dang, kuris yra visos Afrikos parlamento pirmininkas. Taip pat norėčiau kuo nuoširdžiausiai pasveikinti Nigerijos, Tuniso ir Maroko parlamentų delegacijas, kurios e, turbūt jau irgi atvyko. Labai dėkoju už tai, kad e, atvykote į mūsų posėdį šiandieną. Šiandienos susitikimas mums turėtų būti gera proga aptarti plačiau Afriką, nes šis žemynas turi didžiulį potencialą, kalbant apie ekonomikos augimą e, ir taip pat žmogiškų potencialą. Afrika taip pat susiduria su dideliais iššūkiais, tai yra taika ir saugumas, demokratija, gera valdysena, žmogaus teisės ir visos kitos temos, kurios bus svarstamos aukšto lygio konferencijoje. Ir taip pat migracija yra labai aktuali ne tik tai iš Afrikos į Europą, bet ir Afrikos viduje. Ir šitas reiškinys yra puikus pavyzdys, kur e, tarptautinė bendruomenė, Afrikos valstybės ir Europos Sąjunga galėtų pastiprinti savo bendradarbiavimą ir siekti pasaulinio sprendimo, organizuoto sprendimo, kuris galėtų būti juntamas e, daug metų. Mums labai įdomu išgirsti ir kaip Afrika, Afrikos atstovai vertina savo kontinento ateities galimybės ir taip pat kilančius iššūkius. Norėtume visi kartu pasikalbėti apie politikos kryptis, taip pat įvairias priemonės, kurios buvo sukurtos ir gyvenintos iki šiol, ir taip pat apie tai, kokį vaidmenį galėtų tarptautinė bendruomenė atlikti, uh, užtikrindama Afrikos plėtrą. Ir ne, Temdamas toliau suteiksiu žodį senatoriui Šengų Gengė, e, jums suteiksiu po 10 minučių Taigi prašau, gerbiamas senatoriau, žodis jums. Dėkui, gerbiami Europos parlamento nariai, jūsų ekscelencijos, gerbiami Afrikos parlamento atstovai, ponios ir ponai, esu Ombo Agegi, Nigerijos senatorius, esu sausumos transporto komiteto pirmininko pranešėjas. Aš pakeičiu senatorių Šeusanį, kuris užsienio e, reikalų komiteto pirmininkas. Džiaugiuosi, būdamas čia, noriu padėkoti Afrikos savaitės organizatoriams Europos parlamente. Taip pat dėkoju už tai, kad suteikėte progą kreiptis į Jūs. Aš džiaugiuosi, kad yra tiek daug klausytojų, nes tai yra puikia platforma aptarti dviejų žemynų santykiams. Reikia nepamiršti, kad demokratinės kontekste institucijos turi būti artimos gyventojams. Tai matosi, pavyzdžiui, parlamento veikloje. Ir dėl to labai svarbus yra bendradarbiavimas parla tarp parlamentų, nes tai gali e, atspindėti įvairias visiems piliečiams svarbes temas ir mūsų bendradarbiavimą tose sritise. Taip pat galima sujungti pajėgas e, politinėme kontekste, ekonominė kontekste, kontekste. Ir parlamentai yra iš tiesų labai garbingos institucijos, nes juos renka piliečiai ir dėl to parlamentai atspindi savo piliečių interesus ir dėl to labai naudinga mūsų parlamentams e, pasikalbėti apie Afrikos ateitį. Ir tikrai puikia, puikia tema yra iš, išrinkta šiandieną Afrika iššūkiai ir galimybės 21 amžiuje. Ir tokiu, čia galėsime aptarti svarbiausius Afrikos iššūkius. sveikata, švietimas, energetika, saugumas, geresnė infrastruktūra, technologijos, telekomunikacijos, informacinės technologijos. Tai yra labai svarbu Afrikai. Ir galiu pasakyti, kad Afrika jau kelius dešimtmečius eksperimentuoja įgyvendindama įvairius projektus, bet dėja daugeliu atveju pažangos, labai ryškios pažangos pasiekti nepas, nepavyko. Ir dažnai tie iššūkiai, su kuriais susidurėme, yra sprendžiami labai paviršutiniškai. Ir mes turime spręsti tuos pagrindinius iššūkius. Be to, plėtros politika nelabai populiari yra tarp Afrikos gyventojų. Net ir tais retais atvejais, kai yra kalbama apie tokias klišės, pavyzdžiui, socialinės e, situacijos gerinimas, gera valdysena ir panašiai. Kalbos lieka kalbomis, o realių e, rezultatų pasiekiama nėra. Ir atrodo, kad plėtros politika ir Afrikos problemos tarpusavį nedėra nei forma, nei turiniu. Kaip visi žinome, tvari plėtra yra įmanoma tik tai, jeigu bus užtikrinamas tinkamas planavimas ir žvelgiama į ateitį. Ir dėl to aš manau, kad didžiausias Afrikos iššūkis 21 amžiuje tai yra e, apibriežti plėtros procesą žemynų ir regiono lygmenių. Reikia visų pirma įvert, įvert, į, įvertinti, kas yra tos plėtros varikliai, o tada pagal tai formuoti patį procesą. Taigi, o dabar atrodo, kad bandoma įkurti, išradinėti dviratį iš naujo. To daryti nereikia. Afrika jau turi patirties ir jeigu ją pasigilintume, pamatysime, kiek daug jau yra nuveikę e, e, akademinio pasaulio atstovai ir kiti veikėjai. Net ir tie, kurie masto kritiškai, teigia, kad globalizacijos jėgos irgi turėtų padėti užtikrinti plėtrą, bet regioninio ir regionės integracijos e, institucijos turėtų priimti, prisimti savo vaidmenį ir užtikrinti Afrikai galimybę išnaudoti savo turimą potencialą. Ponios ir ponai, jeigu leisite, kalbėsiu apie priekybą ir įvairius regionius institucinę sąrangą Afrikoje ko reikia žvelgiant į ateitį, tai yra kūrybiškas sektorinių iššūkių perorganizavimas tokiais būdais, kurie būtų inovatyvus. Taip pat noriu pasakyti, kad Afrikos didžiausi e, priekybos partneriai, ypač ES, yra labai svarbus. Priekyba tikrai yra svarbus variklis ekonomikos augimui. Afrika ir Europos Sąjunga turi didžiulius glaudžius istorinius ryšius. Prekyba vyko jau seniai, nepamirškime, kad e, buvo sudaryta ir Afrikos ir ES partnerystė, kuri už, pa, užtikrino glaudesnį mūsų bendradarbiavimą. Nesvarbu, ką sakė kritikai, ta partnerystė buvo tikrai svarbi ir padėjo spręsti uh, mūsų e, iššūkius. Nuo 2000 metų dėja ekonominės partnerystės susitarimai nebeatitinka Afrikos valstybių lūkesčių, ypač Nigerijos, Alžyro ir Afrikos stabilumui Dėl to iškilo grėsmė ir Afrika, Afrikos dalis pasaulio prekybos e, kontekste mažėja ir Afrikos įtaka silpnėja, kad tai reiškia, kad mums tikrai Afrikai reikalinga e, struktūrinė reforma, bet jai taip pat kyla grėsmė. Ir čia, ponios ir ponai, noriu paminėti kitą iššūkį, tai yra regioninio e, e, gamyba ir priekyba turi būti užtikrinta. Tai yra irgi didelis e, iššūkis. Kaip žinote, Afrikos ekonomika yra nukreipta į išorę, o tai, kas lieka viduje, lieka labai nedaug. Ir daugiausia yra gaminami baziniai produktai yra, dėl to atsiranda didžiulė konkurencija, turi konkuruoti valstybės dėl investicijų, dėl, dėl pajamų ir dėl to prasideda ir ekonominė galių kovos, kas tik tai kenkia Afrikai. Ir dėl to uh, Afrikai būtina labai svarbu integruoti tas regioninės ekonomikas, o tam reikia vėl pakartosiu struktūrinės reformos. Todėl reikalingas tikslingas strateginis planavimas, taip pat ir investicijos. Ir labiausiai ko reikia, tai kad Afrikos valstybių vidaus ir užsienio politikos būtų suderintos ir visos būtų nukreiptos į vieną tikslą, būtent, kad, Europ, kad Afrika galėtų pasiekti to, ko pasiekė Europos Sąjunga ekonomikos srityje, prekybos srityje, finansų srityje. Ir kaip mes visi žinome, dabar vyksta regionų kova ir kiekvienas regionas džiaugiasi savo pasiekimais, bet turėtų e, siekti bendradarbiavimo su kitais regionais. Ir Afrikos atveju reikėtų dirbti kartu, pasinaudojant įvairių priekybos partnerių patirtimi, pavyzdžiui, Europos Sąjungos. Ir taip pat reikėtų e, pasinaudoti, pavyzdžiui, tarp pasaulio bankų, pasaulio priekybos organizaciją, jų patirtimi. Afrika turi tikrai didelių užmojų sudaryti e, partnerystės, ypač su Europos Sąjunga. Mums to labai norisi. Ir aišku, dabar nelaikas yra gilintis į e, partnerysčių susitarimo e, detalės, bet noriu pasakyti, kad mums tai būtų labai svarbu ateityje. Ir dar noriu pasakyti, kad kol tos diskusijos nebus tikslingesnės, e, Afrika nežengs į priekį. Ir Afrikos partneriai taip pat turėtų būti jautresni Afrikos tradicijoms, kurios dabar e, dėrybose, pažiūrėjau, dėl prieigos prie rinkos buvo tarsi pražiūrimos patentai, patentų teisė, kiti dalykai. Apie tai yra deramasi. Ponios ir ponai, vienas dar yra dalykas, kalbant apie 21 amžių, Afrika tampa nauja, Afrikos sienos keičiasi ir mokslas, technologijos vis labiau skverbėsi į Afriką ir atsiranda nauji inovatyvūs sektoriai, tai e, gali būti puikiai proga pritraukti investicijų. Ir be jokios abejonės investuotojų pritraukimas Afrikai yra labai svarbus, bet XIX amžiuje Afrika ir Afrikos gyventojai buvo e, aukos pozicijoje. Dabar ta pozicija keičiasi. Žmonės įgyja intelektinių potencialo, jie yra motivuoti, jie tu, įgyja žinių ir tai prie to gali prisidėti ir e, kiti mūsų partneriai ir tai nuo to laimės visi. Ir aš manau, kad Afrika tikrai yra nusteikusi optimistiškai ir dėl to mes norėtume e, tvarių, glaudžių priekybinių ryšių. Dėkoju uždėmesi. Ačiū už Jūsų pastabą, senatoriai. Dabar suteiksiu žodį ponui Knudu Dank. Jis yra visos Afrikos parlamento pirmininkas. Dėkoju, kad prie mūsų prisijungėte 10 minučių jūsų įžangai, o po to suteiksiu žodį trečiam kalbėtojui. Dėkoju, pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai. Aš turėčiau pakalbėti apie Afrikos iššūkius ir, iššūkius ir galimybės 21 amžiuje. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad surengėte šį susitikimą. istorija mūsų santykių tarp ES ir Afrikos. Dabar mes turime nuspręsti, kokia bus naujoji dinamika. Afrika ir Europa privalo viską apsvarstyti ir nuspręsti, kokie turėtų būti jų ryšiai. Kaip žinote, Afrika per pastarąjį amžių stipriai pasikeitė. Visų pirma, tai buvo demografiniai pokyčiai. Jungtinės tautos nurodo, kad kad vis auks gyventojų skaičius ir Tai reiškia, e, Reikia žinoti, kad greitai labai didelę viso pasaulio gyventojų dalį sudarys būtent afrikiečiai. Ir e, reikia nepamiršti, kad labai daug tų afrikiečių yra jauni žmonės. Jie susiduria su įvairiais iššūkiais Jiems reikia naujų darbo vietų ir galimybių, kadangi jie sutrys naują darbo galę, jie kurs inovacijas. Gyventojai žemynę keičiasi ir na, dabar situacija visai kitokia negu 70-ame dešimtmečyje, kai viskas buvo grindžiama žemė su ūkiu. Na, dabar na, labai daug žmonių keliasi į miestus. 2017 metais daugybė gyventojų gyvena būtent miestuose, o ne kaimo vietovėse, tad urbanizacijos procesas yra akivaizdus. Afrikoje šis urbanizacijos procesas vyko per pusę amžiaus yra e, numatoma, kad e, tokia staigi urbanizacija kelia problemų susijusių su e, infrastruktūra, su sveikatos priežiūra, švietimu, kyla ir ekonominių, ir užimtumo problemų. Miestai pernelyg greitai auga, tad atsiranda skirtumas tarp miestų augimų ir tarp gyventojų perkomosios galios. Vadinasi, atsiranda tokių neoficialių gyvenamųjų zonų, kur gyventojai negauna e, miesto gyvenimo sąlygų. E, tai be abejo yra vienas iš didžiausių Afrikos ekonomikos iššūkių. Afrikos ekonomika yra labai svarbi pasaulio ekonomikos dalis. E, labai dažnai E, gautos pajamos nėra tinkamai paskirstomos ir labai didelė Afrikos gyventojų dalis gyvena žemiau skurdo ribos. Todėl labai svarbu yra pasinaudoti technologijomis tam, kad būtų keičiama Afrikos ekonomika, tam, kad būtų kuriama pridėtinė vertė ir kad būtų išspręstos su žimtumu susijusios problemos, nes jos priverčia žmonės masiškai E, judėti Europos link. E, kitas klausimas yra socialinė ir ekonominė politika. Kai kalbama apie Afriką, reikia suprasti, kad yra kalbama apie žemyną, e, kuriame egzistuoja nepriklausomos šalės. Todėl Afrika turi būti vertinama taip pat e, kaip ir kitos senos šalis. Svarbu suvokti, kad e, šalims reikia brandos proceso. Mes dabar matome, kad 20 metų vyko stiprus centralizacijos procesas. Praktiškai visos Afrikos šalis dabar jau turi atviresnę politiką. Yra judama link demokratinės santvarkos. Vyksta rinkimai demokratiniai, bet centralizuota gale labai dažnai įsitvirtina Būtent ji užima vis svarbesnį vaidmenį, bet e, būtina įtraukti ir pilietinę visuomenę ir kitus veikėjus, e, kurie prisideda prie bendruomenės vystimosi. Svarbu užtikrinti ir įstatymo viršenybę. Socialiniai ir ekonominiai iššūkiai e, kyla dėl to, kad nėra užtikrinamos vienodos darbo E, vienodos sąlygos, atsiprašau, visiems atsiranda didžiulė atskirtis tarp elito ir tarp paprastų žmonių. Todėl reikia struktūrinių reformų. E, labai svarbu, kad e, būtų nagrinėjami tokie rodikliai kaip pajamos vienam gyventojui ir panašiai. Ši atskirtis tampa dar skaudesnė teritorijose, kurios yra nutolusios nuo sostinių, kadangi centrinė valdžia tiesiog palieka tas zonas savygai. Dėl to kuriasi regioninės asamblėjos tam, kad na, būtų galima kovoti su globalizmo iššūkiais. Regiono integracija labai remia patys gyventojai. E, Deja, labai dažnai yra apribojamas laisvas asmenų ir prekių judėjimas. Afrika yra tas regionas, kur visi lyderiai susirenka du kartus per metus tam, kad aptartų pagrindinius iššūkius. Taip, Afrikos sąjunga užima labai svarbu vaidmenį. Ir 2002-aisiais statusas Afrikos sąjungos tik buvo patvirtintas. 2016 metais prie sąjungos prisijungė ir Marokas. Tai rodo, kad visas žemynas nori įsitraukti į dialogą ir diskusijas su tarptautinė visuomenė. Vadinasi, Afrika juda teisinga kryptime, nors ir toliau mūsų ištinka įvairios krizės ir išlieka tam tikra įtampa. Visa ši integracija labai prisideda prie konfliktų e, sustabdymo ir taip pat kelia gyventojų gyvenimo lygį. Mūsų atitinkama patirtis rodo, kad e, Afrika yra laikoma e, vienu vienetu, nors jos kultūra ir patirtis yra labai skirtinga. Ja sudaro skirtingos šalis. Baigdamas aš noriu pasakyti, e, kad Afrikos šalis yra susijungusios į Afrikos sąjungą, tam, kad Afrika galėtų kalbėti vienu balsu ir atstovauti visiems Afrikos gyventojams tarptautinėje bendruomenėje ir dėrybose. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Much, uh, Dėkuoju, gerimas pirmininkė. Uh, dabar trečiasis mūsų svečias tarptautinės migracijos organizacijos regioninio biuro vadovas ponas Ambrosi. Jums taip pat 10 minučių skiriu. Dėkuoju, pirmininkė. Labas vakaras jums visiems. Dėkuoju už šią galimybę pakalbėti apie Afrikos iššūkius ir galimybės. Diskusija tikrai yra savalaikė, ypač kalbant apie tai, kad vyks e, kitą savaitę Abižane ES Afrikos Sąjungos vadovų susitikimas. Reikia dabar mums įvertinti situaciją, pasižiūrėti į didžiausias problemas, klausimus atvirus ir galimybės, kurie gali mums iškilti. Kalbėsiu apie judumo ir migracijos perspektyvą Mano organizacija būtent šioje srityje dirba ir tai prisideda prie diskusijų. Pirmiausiai apie kontekstą ir tam tikrus scenarius ir aktualiausią informaciją taip pat noriu pristatyti. E, ką tik tai prieš mane kalbėjęs prelegentas jau minėjo kai kurios skaičius. Afrika yra vienas iš tankiausiai gyvenimų kontinentų, antras kontinentas pagal gyventojų tankį planetoje, 16 procentų pasaulio gyventojų Afrikoje gyvena. Tai kontinentas, kuris yra e, tarsi jauniausias, jau kalbėsime apie gyventojus ir greičiausiai augantis, lygdant su kitomis pasaulio dalimis ypač jeigu palyginsime Afriką su Europa. Europos e, tendencijos yra priešingos. E, seniausiai gyventojai e, ir mažiausiai augantis kontinentas tai yra. Kai kalbam apie Afriką, migraciją, mobilumą iš Afrikos, labai dažnai supaprastintai teikiama informacija ir diskursas nėra tikslus ir nelabai atsakingas. Dėl to e, atsiranda neigiamos reakcijos, kadangi atitinkamai įvertinama realybė, bet tas vertimas netitinka situacijos. Jeigu pažiūrėsime į migraciją iš Afrikos, tai pamatysime, kad per pastarusius 20 metų daugiau ar mažiau stabilus rautai išliko, taigi jie taip labai neišaugo, kaip mums kartais galbūt e, pasigirsta. dažnai kalbam apie Europos e, didelį surūpimą dėl migrantų srautų iš Afrikos. Kalbam apie tai, kad milijonai afrikiečių yra pasirengę kirsti viduržėmio jūrą ir vykti į Europą. Taip pat kalbam apie invaziją iš Afrikos į Europą. Visa tai sukuria tam tikrą nuotaiką, gynybinę, tarsi užsiveriama tam kitam kontinentui. Iš tikrųjų, dažniausiai afrikiečiai e, juda pačioje Afrikoje, pačiame kontinente lieka, taip pat viskas e, priklauso nuo dalies Afrikos į pietus nuo Saharos į Šiaurės Afriką judama, kai kas iš Šiaurės į Europą, daug į Persijos įlanko šalis, į Amerikos kontinentą ir e, nemažai į Aziją vyksta žmonių, kadangi yra skirtingi modeliai migracijos ir skirtingos grupės juda. Vieni žmonės ieško prieglopščio, kiti nori pagerinti savo ekonominį gyvenimą, susijungti su šeimų nariais, kai kas yra e, priekybo žmonėmis aukos, tai yra viena iš mūsų dienų rykščių. Yra įvairių motyvų, dėl kurių žmonės juda. Paskutinis aspektas, kuris mano nuomonė yra labai svarbus, kalbant apie scenarių ir kontekstą, yra tas. Šiuo metu Afrika yra kontinentas, kuriame yra daugiausiai pabėgėlių ir viduje perkeltų asmenų dėl įvairių priežasčių. Tai kalbame apie E, mobilumą ir migraciją link Europos, reikia žiūrėti į realybę. Mes bandome išsklaidyti mitus, neteisingą įsivaizdavimą, mintis, e, kurios mums dažnai peršamos ir tokiu būdu e, reikia prisidėti prie politinių sprendimų dėl migracijos srautų valdymo Man atrodo, kad reikia prisiminti vieną labai svarbų dalyką. Reikia kur kas labiau stengtis, siekiant užtikrinti, kad mūsų politikos priemonės ir sprendimai būtų pagrįsti ne įsivaizdavimu, nusistatymais, bet realybė. Ar trumpalaikiais kažkokiais pareiškimais, norint uh, pasiekti trumpalaikius politinius tikslus. Matau jau pusę mano laiko praėjo, tai greitai paminėsiu keletą elementų, kurie mums atrodo yra naudingi deramai valdant mobilumą, e, migracijos rautus ir porą rekomendacijų pabaigoje pateiksiu. Europa iš savo istorijos žino, kad migracija e, ir skurdo mažymo strategija tiksliau skurdo mažimo strategija yra skirta e, sumažinti spaudimą socialinė ekonominiai sistemai. Ir dažnai tai yra išlikimo strategija, nes Europa tą puikiai žino, nes europiečiai migravo po antrojo pasaulinio karo labai daug į kitus kontinentus, į a, Šiaurės Pietų Ameriką, Centrinę Ameriką. Taigi mes patys net ne prieš visą kartą, bet e, netai ir seniai tą patyrėme socialinė ekonominė struktūra, jos spaudimas buvo žinomas mums. Ir deramai valdoma migracija leidžia sumažinti tą spaudimą ir sukurti tiek ekonominės, tiek socialinės galimybės, tiek migrantams, tiek visuomeniai, tiek e, priimančioje šalyje, tiek kilmės šalyje ir bendruomenėse. Ypač tokiu metu, kai Europa susiduria su e, demografinės kreivės mažėjimu pagal Eurostato duomenis. E, matome, kad e, darbo rinkoje bet kokiu lygmeniu reikalaujančių bet kokių įgūdžių nepakanka darbo jėgos ir tai susijęs su ekonominės situacijos gerinimu ir galbūt reikia galvoti, kaip e, reguliuoti migraciją kitaip. Migracija, Afrika, afrikiečiai, skurdo mažnymo strategija, tai yra namūkiams ir bendruomeniai. Afrikos migrantai lėšas siunčia namo savo bendruomenėms ir dalis tų pervedimų yra kur kas didesnė dažniausiai e, negu oficialioji vystimosi pagalba. Daugelie šalių tai vienas iš svarbiausių užsienio valiutos šaltinių. Taigi labai svarbu mums yra vertinti mūsų migracijos valdymo politiką, galvojant apie naudą, E, kurią e, patiria Afrikos kontinentas ir atskiros šalis bei bendruomenės. Dėl to, kad migrantai, jų, jų atstovai dirba kitur. E, diaspora tikrai teikia labai rimtą būtiną pagalbą. Jis yra gyvybiškai svarbi toms šalims ir leidžia užtikrinti, kad kontinente daug bendruomenių tokiu būdu išgyvens ir vystysis. Reikia, aišku, e, galvoti apie ES politiką e, migracijos iš Afrikos požiūrių. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad visos šalys yra prisėmusios rimtų tarptautinių įsipareigojimų. Pirmiausia, dėl darnaus vystimosi tikslų prieš dviejus metus migracija yra labai akcentuojama juose. Sprendimas maksimaliai naudoti migraciją E, vystomai pagalbai ir naudai, e, jungtinėse tautose sulaukė visos tarptautinės bendruomenės paramos. Pernai priimta New Yorko deklaracija, tarptautinė bendruomenė, e, įskaitant visas valstybės narės ES, įsipareigojo siekti geresnio migracijos valdymo ir siekio maksimaliai išnaudoti migracijos poveikį. Reikia stengtis prisiderinti prie tų įsipareigojimų. Reikia užtikrinti, kad kai priimamos priemonės dėl vidinės migracijos dimensijos ES, tai tos priemonės neprieštarautų tarp tarptautiniams įsipareigojimams primtiems dėl išorės aspekto ir taip pat, kad tai neprieštarautų Afrikos šalių interesams, tų šalių, su kuriomis ES palaiko partnerystės ryšius. Partnerystė reiškia vienodus santykius, tai reiškia, kad abiems pusėms norisi tuo pačiu lygmeniu e, žvelgti vieną į kitos problemas ir taip pat e, e, reikia siekti, kad nebūtų naudojami tam tikrai svertai priemonė, kuri, kuri kitos vienai e, pusiai leistų gauti naudos, pakenkiant kitai pusiai. Ir valdymas migracijos strategijos, migracijos e, ryšiai su Afrikos šalimis yra labai svarbus ir aš esu tikras, kad Europos parlamento padėtis yra ypatinga kaip lyderio siekiant geriau įgyvendinti priemonės, kurias jau yra patvirtinusi Europos Sąjunga. Ir tokiu būdu su Afrika būtų galima užmėgsti kur kas tvirtesnę, glaudesnę partnerystę pagrįstą lygybę ir e, realių supratimų, kad bendri ir vizija, kad visų yra bendri tikslai ir vizija. Taigi tiek. Dėkoju, dėkoju visiems e, gerbiams svečiams. Dabar gerbiami Europos parlamento nariai pasisakys. Pirmasis, ponas Galeris. Jisai ne tik yra Europos parlamento narys, bet jis taip pat vadovauja delegacijai ryšiams su visos Afrikos parlamentu. Jūs tikrai pažįstate vienas kitą, taigi mačiau e, akių kontaktą, jūsų prašom, ponė Galerį. Dėmesio aš kalbėsiu vokiečių kalbą. Esu delegacijos vadovas, delegacijos ryšiams visos Afrikos parlamentu. Todėl norėčiau pasveikinti kolegas iš Afrikos. Taip pat su mumis yra ponas Knodo Den, kuris yra visos Afrikos parlamento pirmininkas. Labai džiaugiuosi, kad šiandien esate čia. Ir apskritai džiaugiuosi tuo, kad yra tokia didelė delegacija iš visos Afrikos parlamento. Taip pat sveikinu kolegas iš Nigerijos. Iš tiesų, man atrodo, tai rodo, kad yra didelis susidomėjimas e, dialogų iš abiejų pusių. Bet kartu mums Europos parlamentui atrodo, kad Afrikos klausimas tampa vis svarbesnis. Labai gaila, kad Afrikos savaitės renginiuose ne, negali dalyvauti ponas Tajanis, nes tai buvo jo iniciatyva. Na, mūsų kolegos tikrai žino, kad yra svarbu užtikrinti ryšius su Afrika, bet reikės šitą žinią skleisti plačiau, kad visi žinotų, kad Afrika yra svarbi, mums ir Europos ir Afrikos ryšiai yra svarbus. Reikia žvelgti toliau negu dabartinės problemos. Žmonės dažnai išgirbė, išgirdę žodį Afrika iš karto pagalvoja apie pabėgėlių krizę, bet juk yra ne vien tik tai yra daug bendrų atsakomybės ryčių ir todėl labai svarbu mums išnaudoti šią progą ir iš esmės pasikalbėti vieniems su kitais. Būtent dėl to e, bus abi, abu, e, Abidžane e, susitikimas su visos Afrikos parlamentu. Tai taip pat rodo, kaip mes vertiname savo santyki E, tai bus susitikimas prieš ES ir AS viršūnių susitikimą. Ir mes tikrai džiaugiamės tokiu puikiu bendradarbiavimu ir galimybę dėmesį sutelkti į tai, kas yra svarbiausia. Pavyzdžiui, į investicijas į jaunimą, Abidžane viršūnių susitikime būtent ši tema bus pati svarbiausia ir pagrindinė. Ir aišku, kad šita tema yra labai plati, jie apima daug ir kitų dalykų. Jaunimas Afrikoje nemato ateities, todėl būtina dirbti ir jų labui, ir kartu su jais, kad tą ateitį jie turėtų. Ir čia, žinoma, tenka tam tikras vaidmuo ir kolegoms iš Afrikos neseniai vyko kongresas su jaunimo organizacijų iš Afrikos ir Europos atstovais. Tame kongrese buvo bandoma įvardyti didžiausius iššūkius. Taigi svarbu įsiklausyti, ko iš politikos formuotojų tikisi jaunimas. Aš labai tikiuosi, kad aktyviai dirbsime ne tik tai viršūnių susitikimo metu, bet ir po to įvairiais lygmenimis. Reikia tikrai išlaikyti tą spaudimą ir tą energiją. Reikia stengtis, kad tai, dėl ko buvo susitarta, būtų ir įgyvendinta, nes tai yra mūsų visų labui. Ir dėl to aš tikiuosi, kad sulauksime paramos ir atsidavimo ne tik tai ir iš kolegų Afrikoje, bet ir čia Europoje. Taigi dar kartą dėkui už tai, kad atvykote ir lauksiu mūsų bendro darbo per ateinančias savaitės. Toliau ponas Pancari iš SND frakcijos. Dėkui. Aš kalbėsiu, remdamasi savo praeitį, praeitų poziciją, žmogaus teisų komiteto pirmininkas buvau. Aš sutinku, kad ryšiai tarp ES ir Afrikos yra be galo svarbus ir turime jiems skirti dėmesio. Bet e, iš Kinijos, Liberijos ir Zimbabvės atsklindančios žinios rodo, kad tas žemynas siekia demokratiškos ateities, atsisakydamas tradicinių įpročių ir ne visada jiems tai pavyksta. Kai kuriuose valstybėse vyko rinkimai ir rezultatai rodo, kad vis tiek tame regione, tame žemynė, viešpatauja despotai, karo vadai, taigi ta demokratija, kuri ten yra, yra dar tikrai netobula ir demokratija turi vis tik įsišaknyti parlamento tradicijose, nors tai ne visada lengva. Ir e, mes irgi čia esame Europos parlamentas ir mums būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, e, kokiu keliu galėtų eiti demokratija Afrikoje, kaip jums atrodo. Tai vienas klausimas. Antras klausimas - priekybos susitarimai, kaip buvo pasakyta, tai yra svarbus e, instrumentai, norint užtikrinti glaudesnį bendratarbiavimą. Bet kalbant apie plėtrą, aš kalbu ne tik tai apie verslo plėtrą. Uh, kalbu ir apie laisvės, žmogaus teisės, apie apskritai žmogiško gyvenimo lygį. Ir man susidaro įspūdis, kad vis labiau, vis sudėtingiau tampa prisijimti tas sąlygas, kurios yra neatsiejamos nuo priekybos susitarimų. Man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę ir apie tai. Na ir galiausiai labai sunku rasti e, demokratinius kanalus, išspręsti e, su žmogaus teisų, susiju, teisėmis susijusioms problemoms. O tai yra viena iš didžiausių kliūčių e, kontinento augimui. Tiesa, ES politika gali tikrai labai stipriai paveikti Afriką. Demografijos pokyčiai irgi uh, posūkiai migracijos srityje mums rodo, kad reikia spręsti migracijos priežastinės problemas, bet man atrodo, kad problema ne ta, kad iš Afrikos žmonės keliauja į Europą. Man atrodo, kad svarbiausia yra įvertinti, kaip žmonės, afrikiečiai jaučiasi gyvendami Afrikoje, tie, kurie atsiduria pabėgėlių stovyklose Kenijoje ar Somalija. Ir apie šių žmonių žmogaus teisės reikia galvoti. Uh, Iš tikrųjų, tie iššūkiai kyla mums visiems ir mes turime tuos iššūkius spręsti visi kartu, bet tuos iššūkius reikia vertinti platesnėme kontekste, o tam reikia glaudesnių dvišalių santykių, skiriant daugiau dėmesio šiems dalykams. Dėkui toliau FDD, ponas Kastaldo. Dėkui, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti gerbiamus pranešėjus, visus mūsų draugus ir kolegas iš visos Afrikos parlamento ir iš įvairių atskirų Afrikos parlamentų. Aš lankiausi Tunise ir Nigerijoje e, su oficialiomis misijomis. Du kartus buvau tose valstybėse per šią kadenciją. Iš tiesų, tai yra istorinis momentas ES ir Afrikos santykiuose. Dešimt metų praėjo nuo tada, kai buvo pasirašyta jungtinė Afrikos ir ES strategija ir ES ir Afrika jau ruošiasi penktam e, viršūnių susitikimui, kuris vyks lakučio 21-23 dienomis. Norėčiau užduoti štai kokius klausimus gerbėmiems prelegentams. Visų pirma, žvelgdami į mūsų santykių ateitį. Kaip Jums atrodo, ar ES teisingai e, formuoja savo požiūrį į Afriką? Kaip ES turėtų pakoreguoti strategiją, jeigu Jums atrodo, kad reikėtų tą strategiją keisti, e, jeigu turite kažkokios kritikos? Nes, kaip sakiau anksčiau, norėčiau štai ką akcentuoti. Susidaro toks bendras įspūdis, kad tas maršalo planas Afrikai jau yra minimas ne vienus metus ir mūsų komiteto diskusijose, debatuose ir kitur kalbama apie išorės investicijas ir visas kitas priemonės nukreiptas į Afriką. Man atrodo, kad tas planas reformuojamas trumpalaikėje perspektyvoje. Tai yra tokie įrankiai, priemonės, kurios padėtų suvaldyti migrantų srautus dabar, bet nekovoti su pagrindinėmis migracijos priežastimis. Man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie mūsų siūlomas priemonės. Ir taip pat esu Europos parlamento narys iš jaunų lyderių programos ir man atrodo, kad tikėjimas e, jaunimu yra labai svarbu. Iš tikrųjų, e, būtent jaunimas turi būti centre, formuojant ES požiūrį į Afriką. Ir esu visiškai įsitikinęs, kad kai kalbame apie jaunimą, mes kalbame apie e, tokius pasaulinius iššūkius, kaip kad e, radikalizavimas ir iš tiesų, norint kovoti su tokiais iššūkiais, yra svarbu, kad e, vietos bendruomenės prisim, jaustų tą autorystės jausmą kad jie gali kažką pakeisti. Ir kaip jūsų nuomonė, ES ir Afrikos sąjungos bendradarbiavimas padeda jaunimui? Ar jaunimas yra pakankamai įtraukiamas į mūsų bendradarbiavimą? O galbūt būtų galima jaunimą įtraukti dar labiau. Būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę, nes mūsų planai turi atliepti tikroviai. O ir kartais mes padarome klaidų e, ir rengiame įvairius planus neįsiklausydami į savo kolegas. Taigi dar kartą labai ačiū už tai, kad atvykote ir esate čia ir tikėkime, kad mūsų dvi šaliai santykiai, kaip nekartą susakęs, atspindės ES ambicijas būti stipriu geopolitiniu žaidėju. Dar kartą dėkoju. Thank you, Mr. Castaldo. Uh... Ačiū, ponia Kastaldo. Dabar galėčiau suteikti žodį Tuniso ir Nigerijos parlamento atstovams, jeigu norėtumėte pasisakyti. Atsiprašau, kad negaliu jūsų pašaukti pavardę, bet jei pakelsite ranką, tai suteiksiu jums žodį. Prašau, ponė. you, you just have to press the button to have... Tiesiog paspauskite mygtuką ir įsijungs mikrofonas. Labai ačiū, pirmininkė. Esu Sanata Abdai Gumer. Esu iš Nigerijos parlamento. Aš norėčiau pakalbėti apie migracijos problemą. Yra daugybė forumų, kuriuose yra diskutuojama apie migracijos iš Afrikos į Europą problemas. Deja, vis tiek išlieka tam tikros problemos, kurių ES nesprendžia. Aš manau, kad Europos parlamentas yra geras forumas, kuriame galima bandyti išspręsti tos klausimus. Afrikoje yra keturi regionai, keturios strateginės šalis. Nigerija, Vakarų Afrika, Pietų Afrika, Rytų Afrika. Egiptas, Šiaurės Afrikoje ir Etijopija. Šiaurėje. Tai yra tokios pagrindinės Afrikos šalis. Europos parlamente Mes norime išsakyti mintį, kad reikia strateginės infrastruktūros. Reikia padėti kurti infrastruktūrą šiuose keturiose tautose. Tada tų regionų gyventojai galėtų lengvai pasiekti tam tikras vietas tuose regionuose. Tarkime, jeigu ES per šį parlamentą pasistengs subalansuoti Pietų Afrikos šalių ekonomiką ir žmonės aplink Pietų Afriką nenorės išvykti iš to regiono. Tada jie nenorės ieškoti geresnių sąlygų ir žalesnės žalė, žalės. Pavyzdžiui, Nigerija. Jeigu Nigerijoje būtų sustiprinta pramonė, tai būtų sukurtos darbo vietos, kurios pasitarnautų visiems regiono žmonėms. Panašiai ir Egipte. Ten kyla saugumo iššūkių. Šiaurės Afrika, vidurinieji rytai. Jeigu na, šios sritis būtų ramios, tai tada žmonės nenorėtų vykti į Europos šalis. Etijopija susiduria su skurdo problemomis. Todėl reikia stiprinti šių šalių ekonomiką. Būtina kurti darbo vietas tame regione. Somalės, E, kitos šalis, jų gyventojai nenorės vykti į Europą, jeigu ten bus darbo vietų. Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų imtis veiksmų ir įtikinti, kad ES privalo imtis tokių pagalbinių veiksmų. Dėkoju. Labai ačiū senatoriui. Aš dabar suteiksiu žodį mūsų kalbėtojams, bet prieš tai pats trumpai pasisakysiu. Dėl ES politikos. Mes turime priekybos politiką, turime žemės ūkį ir žuvininkystės politiką. Bet kartais man atrodo, kad tokios politikos kryptis pakenkia vystimuisi Afrikos regione. Pavyzdžiui, žuvininkystės politikos rytyje yra keliami klausimai, ar ne per agresyvi rašė politika. Tad ką mes kaip ES galime padaryti, kad prisidėtume prie to augimo, kuris yra būtinas jūsų jaunai kartai, kad jie galėtų gerai gyventi jūsų šalyse. Antras klausimas - moterų vaidmuo visuomenėje. Aš esu laimingai vedęs ir galiu pasakyti, kad moterų poveikis kartais yra tikrai labai teigiamas tiek šeimai, tiek visuomeniai. Tai gal jūs galėtumėte pasidalyti savo išvalgomis šiais dviem klausimais. Manau, dabar viską sukeisiu vietomis, jei neprieštarausite, pradėsiu nuo jūsų. Dėkoju. Pora labai trumpų pastabų dėl to, kas buvo pasakyta. Pirmiausia, dėl to fakto, kad dauguma Afrikos migrantų yra Afrikoje, ne Europoje. Vienas parlamento narys pasisakė šio klausimo. Aš manau, kad e, labai svarbu to nepamiršti, kai kalbame apie partnerystę migracijos klausimais tarp Afrikos ir ES. Tai turi būti tikra partnerystė. Dabar Europoje pernelik daug galvojama apie gynybą nuo kažkokio neaiškaus pavojaus, nuo to migracinio srauto. Atrodo, kad mes taip pamirštame kitus įsipareigojimus, kurie yra kur kas svarbesni. Ir vienas iš jų yra tikras bendradarbiavimas su Afrikos šalimis tam, kad būtų galima spręsti mobilumo klausimą Afrikos žemynę. Reikia nepamiršti ir žmogaus teisų bei gyvenimo sąlygų. Tarkime, Libijoje yra persekiojami Afrikos migrantai ir dažnai jie yra parduodami naujoje vergų rinkoje. Tai yra mūsų visų bendra atsakomybė tiek ES valstybių narių, tiek ES parlamentų, ne tik tai Europos parlamento, bet ir valstybių narių parlamentų ir be abejo Afrikos šalių. Visi mes privalome apsaugoti tuos žmonės, kurie yra išnaudojami. Aš manau, tai yra svarbus elementas, kuris yra pamirštamas ES migracijos srityje. Mes e, privalome baigti taip karštlygiškai skaičiuoti, kas atvyksta, kas išvyksta, nes skaičiai yra mūsų prioritetas. Prioritetas yra žmonių gerovė, ne vien tik tai migrantų, bet ir vietos gyventojų. Tai yra svarbiausia neskaičiai. Dėl būsimų Afrikos ryšių su ES paliksiu kolegoms tai išsamiau pakomentuoti, o dėl migracijos, tai manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių aspektų. Jeigu norime tikro migracijos srauto valdymo tarp Afrikos ir ES, tai tada pirmiausia turime skirti dėmesį žmogaus teisėms tiek migrantų, tiek vietos gyventojų. Dar vienas netikslumas, kurį reikėtų paaiškinti. Vystimasis savaime migracijos nesustabdo. Tai yra įrodyta visame pasaulyje, net ir mes tai įrodome. Aš esu iš Europos šalies, bet pasarosius 29 metus gyvenu ne savo gimtojoje šalyje. Taigi, Vystimasis neužkerta kelio migracijai ir neturėtų to daryti. Tam nėra jokių priežasčių. Esmė mobilumo yra tokia, kad žmonės išsivyščiusioje šalyje juda dėl savo pasirinkimo, ne dėl to, kad yra alkani, ne dėl to, kad kyla neramumų. Todėl nereikėtų manyti, kad jeigu mes padėsime Afrikai išsivystyti, tai tada bus sustabdytas migracijos rautas. Taip gal jis kažkiek sumažės, gal bus skirtingos jo kryptis, bet jeigu mes norime sustabdyti tą migraciją, tai tikrai nepasieksime sėkmės. Toliau. Jūs paminėjote žemės ūkio žuvininkystės sritis. Aš manau, kad čia Europos parlamentas yra labai svarbus, būtent jis gali padėti sureguliuoti svertą. Pavyzdžiui, mes kalbame apie migracijos priežastis. Dirbame su keliomis Afrikos šalimis tam, kad būtų pagerintos vietos sąlygos, kad žmonėms nereikėtų kažkur keltis. Vis dėlto mes iš Europos gražiname asmenės negalvodami, kokios bus pasiekmes, negalvodami, kaip tai paveiks migracijos priežastis. Kol bus tokių prieštaravimų tarp to, kas yra daroma viduje ir to, kas daroma išorėje, tai ir toliau bus tokių nenuseklių politikos krypčių, kurios labai neigiamai veiks ir migracijos rautą, ir žmonių gyvenimo sąlygas, ir apskritai šalių vystimasi. Mes privalome ieškoti pusiausvėros tarp vidaus poreikių ir vystimusi politikos bei išorės santykių. Žinoma, kaip jau sakiau anksčiau, svarbiausias aspektas yra ES valstybių narių įsipareigojimas nepaversti pagalbos sąlyginę. Bet e, kai kurie sprendimai daro būtent tai. Mes e, teikiame paskatas tam, kad būtų sumažintas migracijos rautas ir taip atsiranda sąlygų. Bet aš manau, kad mums reikėtų siekti didesnio nuoseklumo. Dėkoju. Ačiū. Dabar Ponas Nkodo Dan, aš atsiprašau, netaip užrašėme jūsų vardą, tikiuosi atleisite. Jeigu leisite, tai aš norėčiau jums padėkoti, kad leidote man kalbėti kaip visos Afrikos parlamento pirmininkui. Dabar aš norėčiau padėkoti ir Michael Galler, savo brangiam draugui, kadangi jis atkreipė dėmesį į sudėtingą situaciją Afrikoje. Tai yra ta problema, kuri kyla dėl laisvo judėjimo. Centrinės Afrikos šalis nusprendė panaikinti tuos barjerus, nes anksčiau laisvas judėjimas būtų labai sudėtingas. O dabar tai yra vienas iš didžiausių sėkmės pavyzdžių. Na, dabar aš norėčiau grįžti prie migracijos aspekto. Šiandieną Afrikoje vyksta dviejų tipų migracija. Reikia pasakyti nuoširdžiai, kad vyksta ir vidaus migracija dėl klimato. Afrika kenčia nuo klimato kaitos. Pavyzdžiui, Čadas Šiandieną e, Čado teritorija gerokai sumažėjo, tad e, ne visi tie gyventojai, kurie e, gyveno tame regione, privalėjo iš ten judėti. Dėl to atsirado didžiulis nesaugumas. Todėl mes kreipiamės į Europos parlamentą, į Europos Sąjungą. Maiklas jau sakė, mūsų istorija yra bendra. Mes negalime kažkaip e, užmiršti Afrikos šalių. Mes e, turime bendrą istoriją ir dėl to mes skatiname jūs e, užtikrinti, kad būtų laikomasi Paryžiaus susitarimo tam, kad ir Afrikos šalės galėtų gauti naudos, kad būtų tikrai kovojama su klimato kaita, nes vyksta uh, klimato migracija. Žmonės e, šiandieną e, negali kai kur Afrikoje e, užsimti žemės ūkio veiklą, kadangi sąlygos yra nebepakeliamos. O todėl mes privalome veikti kartu su ES valstybėmis narėmis. Paryžiaus susitarimas mums buvo tikras palengvėjimas. Praėjo daugybę metų dėrybų po Bonoso, po Paryžiaus e, perėjome prie Marakešo ir iš tikrųjų e, mums tai yra palengvėjimas, kadangi klimato kaita yra labai aktuali mums, ji verčia mūsų žmonės migruoti. Na dabar dėl situacijos Libijoje. Virgystė buvo panaikinta, tačiau Libijoje yra žmonės pardavinėjami už mažesnę kainą negu gyvuliai. Tai yra tikrai situacija Libijoje. Dėl ko kilo tokia situacija? Libija dabar yra kažkokia neegzistuojanti šalis. Kas ją kontroliuoja? Anksčiau buvo sakoma, e, yra diktatorius, kurį reikia pašalinti. O kaip yra šiandieną, kas valdo šią šalį, kas prisima atsakomybę, kas ją dalyjasi. Jūs prisidėjote prie tos situacijos bloginimo. Dabar kalbant apie demokratizacijos procesą. Šis procesas vyksta primetant tam tikras sąlygas. Bet mes pažiūrėkime į Keniją. Ten kovoja dvi šalis. Ar tai galima vadinti demokratija? Mes neturėjome laiko, kad galėtume suformuoti elektoratą, kad galėtume užtikrinti pluralistinę demokratiją. Tiesiog viskas buvo pradėta, bet Labai dažnai Afrikoje mes turime tokias partijas, kurios neturi kažkokios tvirtos ideologijos. Tai yra e, situacija, po kurios kiekvieną kartą po rinkimų kyla krizė. Tai aš noriu pasakyti, kad mes darome pažangą. Bet, pavyzdžiui, situacija Zimbabvijoje. Zimbabvėje. Dabar mes matome vadovą, kuris neužtikrina tų sąlygų, kurios buvo pažadėtos, tad ekonominė situacija prastėja. Dabar kalbant apie mūsų santykius su Europos Sąjunga. Mes norime, kad būtų daromas kad būtų e, teikiama pagalba, kad būtų perkeliamos technologijos. Pavyzdžiui, aš lankiausi emigrantų stovyklose Italijoje ir yra užduodamas klausimas. Ar norėtumėte jūs grįžti į Afriką? Ir žmogus sako, taip aš norėčiau, bet e, ką ten daryti? Labai svarbu yra apdirbti ir žalvas tam, kad būtų kuriamos darbo vietos. Nes tie, kurie turi darbą Saharoje, jie nevyksta į Europą tam, kad mirtų. Žmonės nori geresnio gyvenimo. Bet labai dažnai ta kelionė yra be grįžimo. Jūs na, puikiai žinote, kokia yra situacija Afrikoje tarp jaunimo. maršalo planas vienintelis yra žemynų transformacija, industrializacija. Mes privalome e, perdirbti žaliavas ir taip kurti pridėtinę vertę. Dabar kalbant apie moteris, tai mes darome viską tam, kad būtų sprendžiamos moterų ir merginų problemos. Bet e, kilo klausimas, kaip išspręsti jaunimo problemas, jeigu ES nesilo jokių konkrečių galimybių jaunimui. Būtent e, todėl aš norėčiau pateikti du prašymus. Visų pirma, tai reikia pasmerkti tai, kas vyksta Libijoje, kur yra prekiaujama žmonėmis. Tai yra e, labai neigiama situacija Afrikos gyventojams. Antra, labai svarbu, kad būtų laikomasi Paryžiaus susitarimo, tik taip Afrika galės daryti pažangą. Labai svarbu, kad būtų imasi veiksmų tam, kad e, žemynas galėtų toliau vystytis. Aš e, Nebaigiau e, vardyti visų savo pasiūlymų, bet e, dabar baigiu savo pasisakymą. Noriu pasakyti, kad mes norime dalytis atsakomybę, bet ir jūs privalote tai daryti. Nes ES labai daug pasipelnė iš Afrikos. Dėkoju. Labai ačiū. Omogėgės senatorius e, paskutinis kalbės per šią diskusiją. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Panceri. Jūs kalbėjote apie demokratiją Afrikoje ir laisvių apsaugą. Jūs kalbėjote apie vystimąsi, migraciją, išreiškėte savo surūpinimą galvodamas apie e, demokratiją. Kai jūs kalbėjote apie e, vystimasi, e, sakėte, kad tai nėra panacėja spręsti migracijos problemams. Žmonės vis tiek e, sieks išvažiuoti nepriklausomai nuo to, ar šalis išsivyščiusi ar ne. Aš e, galvoju apie legalią migraciją ir e, noriu sureaguoti tai, ką sakė ponas Panseri. Pažiūrėkime dabartinę situaciją Zimbabvėje, Kenijoje ir kai kurias kitas šalis, kur e, demokratija yra tikrai nelabai tvirta. Ir dvi ar trys šalys tos paminėtos tikrai ne atspindi ir to, kas mes esame šiandieną. E, man atrodo, kad mes galime tikrai e, pasiekti kur kas daugiau, jau kad buvo kalbama. Taip pat demokratija turi būti labai tvirta. Ir dėl tiesioginių užsienio investicijų mes sieksime, kad jų daugiau ir tokiu būdu, kad e, neskatintume nelegaliaus migracijos. Investicijos, e, lėšų pritraukimas. Aišku, investuotojai nori aiškios demokratinės sistemos, e, norima aiškių įstatymų ir tai yra mūsų teisės aktų autorių, premėjų, nu, tai yra E, vaidmuo, reikia, pavyzdžiui, gerų įstatymų, kurie leistų deramai spręsti ginčius. Tik tokiu būdu galime pritraukti daugiau investicijų. Mes turime galvoti, kaip e, Europos Sąjunga, jos institucijos galėtų mums padėti, kad galėtume daugiau pasiekti namie. Ačiū. Dėkuoju Jums visiems už pasisakymus. E, tai yra tarsi vienas iš pirmųjų renginių Afrikos savaitės Europos parlamente. Žinau, kad e, mūsų kolegos turės galimybę per šią savaitę susitikti su Afrikos, svečiais Afrikos. Trečiąjį vyks aukšto lygio konferencija, taip pat bus daug surinkta seminarų. Aš dabar pasinaudodamas proga, kaip laikinasis komiteto pirmininkas, e, Padėkosiu visiems kalbėjusiems, dėkoju visiems svečiams, kad atvykote, dėkoju visiems už e, pasisakymus, už mintis ir taip pat seksiu darbą šią savaitę, turėsime daugiau galimybę susikti ir dabar e, Užsienio reikalų komitete darbą baigėme. Rytoj balsuosime ryte, prašau susirinkti visų 9 val. kad galėtume dirbti veiksmingai ir norėčiau tikrai rytoj jūs visus pamatyti. Malonaus vakaro, darbą šiandien baigiame.